NF frakcijos pateikė prašymus dėl e, komitetų ir tarparlamentinių delegacijų sudėties keitimo. Šio posėdžio protokole atsispindės e, pakeitimai ir jeigu niekas nepateiks pastabų iki posėdžio pabaigos, bus laikoma, kad tie pakeitimai yra patvirtinti. Taip pat norėčiau informuoti Jūs, kad kartu su taryba